Please can may I pray you to sit to take the place? Norėčiau visų paprašyti sėstis į vietas. Labai malonu, kad pas mus šiandien atvyko komisaras e, Ettinger. Labai džiugu, kad jis gali dalyvauti e, specialiajame kultūros komiteto posėdėje. Labai džiaugiuosi, kad galime kartu padiskutuoti įvairiais sudėtingais klausimais, kurie yra mūsų darbo atvarkėje. Toliau kalbėsiu itališkai. Norėčiau Jums pateikti dar keletą informacinių pranešimų. Taigi, visų pirma, Norėčiau pasiteirauti, ar turite kokį nors pastabų dėl darbo atvarkės. Jeigu ne, taikime į priekį prie antro klausimo. Tai yra vertimo režimas. Norėčiau jūs informuoti, kad šios dienos vertimo režimas yra štai koks prancūzų, vokiečių, italų, anglų, da, prancūzų, vokiečių, italų, e, anglų, danų, graikų, ispanų, portugalų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovėnų, bulgarų ir rumunų kalbomis. Na, o taip pat noriu priminti, kad šis posėdis tiesiogiai transliuojamas internetu. Dabar turėtume padiskutuoti e, su užskaitmenė ekonomika ir visuomenė atsakingų komisijos narių Ginteriu Ettingeriu. Labai džiaugiuosi, kad pas mus atvykote. Iš tikrųjų, pirmą kartą su jumis sustinkame po klausimo Europos parlamente. Klausimas buvo surinktas bendradarbiaujant ITRE ir kultūros komitetams. Paskui e, mes teigiamai nubalsavome šio kandidatūrą. Gal dirbkime štai kaip Visų pirma, suteiksiu žodį komisarui, jis galėtų kalbėti kokį dešimt minučių. Paskui įvyks pirmas diskusijų etapas. Suteiksiu žodį e, e, komiteto nariams ir paskui antras diskusijų etapas konkretesniems klausimams. yra tikrai nemažai svarbių klausimų mūsų komitetui. Norėčiau priminti, kad dar klausimo metu sakėme, kad dabar pasikeitė komisijos struktūra už audiją, e, audiovizualinę politiką dabar atsakingas generalinis Connect direktoratas. Buvo nuspręsta vadovautis holistiniu požiūriu dėl audiovizualinio sektoriaus. Kaip žinia, yra pateiktas pasiūlymas ir dėl audiovizualinių paslaugų e, direktyvos peržiūros. Matėme, kad pasiūlymo nesulauksime iki 2016 metų, anksčiau negu kad iki 2016 metų pabaigos. Vis dėlto norėtumėm, kad pasiūlymas pasirodytų anksčiau. Turiuomenį pasiūlymą dėl audiovizualinių paslaugų. Noriu paminėti ir dar vieną klausimą, tai yra e, Creative Europe e, su komisaru Navrašič apie tai jau kalbėjome. Sakėme, kad čia e, srityje, už šią sritį yra atsakingi keli komisarai, bet norėtumėm išsiaiškinti, kaip konkrečiai vyks bendradarbiavimas, e, taip pat e, ir finansiniais klausimais. Mus labai domina ir konkrečios datos susijusios su E, šio klausimo. Toliau, kitas svarbus klausimas - intelektinės nusavybės teisės. Čia mums tenka ypatingos e, kompetencijos. Ir būtų įdomu sužinoti komisijos planus. Dar keletas klausimų. Tai yra e, kultūros paveldo skaitmeninimas ir Europeana programa, tai mums labai aktualu, skatinant Europos kultūrą. Ir dar vienas klausimas, tai yra naujos kompetencijos, kurios buvo priskirtos generaliniam e, Connect direktoratui. Anksčiau jos priklausė generaliniam COM direktoratui. Čia turiuomenį ne tik audiovizualinės paslaugas, bet ir Euronews Euronius šiuo metu susiduria su problemomis, gal galite plačiau pakomentuoti. Ir dar vienas klausimas, tai yra švietimas. Mes tikimės, kad švietimas bus vienas iš Junkerio plano prioritetų. Yra tokie klausimai, kaip pavyzdžiui, palidovai ir informacinės technologijos, už kurias dabar irgi atsakingas bus generalinis Connect direktoratas ir įdomu, kokiu pasiūlymu komisija čia ketina pateikti. Tai tiek iš mano pusės. Gal komisaras galėtų dabar pasisakyti, aš trumpai e, apibūdinau dabartinę kontekstą. Dabar žodis komisarui, paskui kitiems kolegoms, prašom. Liebe Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, e, Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti pas Jūs. Ačiū ir už žanginės pastabas. Kaip žinia, mano e, pareigos yra susijusios su kultūros e, sritimi. E, Tai aktualu ne vien tik tais jūsų komitetui, bet ir įtre vidaus rinkos teisinių reikalų komitetui. Aš ketinu bendradarbiauti su visais šiais komitetais. Mes visus pasiūlymus, kuriuos teiks komisija, norime e, su jumis derinti iš anksto, tokiu būdu užtikrindami skaidrumą. Komisija ketina renkti vairias analizės, tyrimus, arba tie tyrimai bus parengti komisijos prašymų ir pavedimu. Ir tie tyrimai e, mums padės, e, norint gauti konkretesnių duomenų. Tad dabar perėsiu prie skaitmeninės vidaus rinkos. Mes norėtumėm ją baigti formuoti. Europa tai yra taikos sąjunga, vertybių sąjunga. E, valiutų sąjungą, o taip pat ir vidaus rinką. Mums reikalinga e, veiksminga, funkcionuojanti vidaus rinka prekiams ir paslaugoms, žemės ūkio produktams, mašinoms, e, įvairiems kitokiems produktams. Tačiau kol kas dar neegzistuoja skaitmeninė vidaus rinka. Šiuo metu ES rinka yra e, fragmentuota, iš viso yra 28 skirtingos vidaus rinkos skaitmeninės ekonomikos srityje. Mes susirūpinimu stebime, kas vyksta JAV, e, Pietų Korejoje, Indijoje, Kinijoje. Manome, matome, kaip vis tobulėja technologijos, kad kuriama vis daugiau e, naujų darbo vietų, o iš ES įmonės traukiasi. Mes norėtumėm sukurti skaitmeninę sąjungą. Gegužės mėnesį kolega Ensip ir kiti kolegos pateiks komisijos strategiją dėl skaitmeninės vidaus rinkos ir tą strategiją pristatys. Toje strategijoje bus kalbama apie svarbiausius planus 15-16 metams. Visų pirma, duomenų apsaugos pagrindų reglamentas. Mes esame nusiteikę optimistiškai, tikimės, kad e, taryba su Europos parlamentu susitars ir prims sprendimą dar iki 2015 metų pabaigos. 2012 metais komisija pateikė tokį pasiūlymą Europos parlamentui, bet domenų apsaugos bazinis reglamentas užstrigo taryboje. Dabar matome, kad e, taryba jau daro pažangą ir tikrai tikimės, kad domenų apsaugos pagrindų reglamentas įsigalios dar iki šių metų pabaigos. Toliau e, telekomunikacijų paslaugų direktyva. Praėjusiu metu gegužę įvyko balsavimas Europos parlamente ir buvo nuspręsta, buvo primtas sprendimas. Aš buvau sustikęs ir su ministrais. Esu nusteikęs optimistiškai. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujančiai Latvijai pavyks pasiekti pažangos dar vasarį arba kovą, kad bus e, atnaujintos darybos su Europos parlamentu. Dar nesustarta dėl tinklo neutralumo apibriešties, taip pat datų, iki kada reikėtų įgyvendinti pasiūlymus dėl roamingo arba tarp ryšio paslaugų, taip pat e, dėl dažnių harmonizavimo. Yra ir Network Information System direktyva. Čia taryba žengia teisingų kelių. Siekiama sukurti standartus dėl e, domenų apsaugos ir tikimės, kad šis teisės aktas dar bus patvirtintas iki šių metų vasaros. Pats didžiausias iššūkis vis dėlto intelektinės nusavybės teisės, copyrights. Kaip žinia, šioje srityje ES egzistuoja įvairios direktyvos primtos dar 2001 metais, kai gyvename analoginėme pasaulyje. Mes esame nusiteikę ambicingai, tikrai norėtumėm šių metų vasarą arba rūdienį dar pateikti pasiūlymą dėl modernių skaitmeninių intelektinės nusavybės teisių. Šiuo metu atliekame tyrimus, e, e, gavome įvairių ekspertų nuomonę. Kitą savaitę įvyks apvalio stalo diskusijos ir susitiksiu su įvairiausių susijusių pusių atstovais. Tikrai norėčiau, kad būtų rastas, rasta tinkama pusiausvėra ir kad būtų, būtų įtraukti visi pridėtinės vertės kūrimo grandinės dalyviai. Čia noriu paminėti ir e, scenarijų autorių, filmų režisierių, muzikos produs, producerių, muzikų, žurnalistų, intelektinės nusavybės teisės. Yra ir tokių žurnalistų, kurie rašo komentarus. Dar beje noriu paminėti ir leidėjų bei transportuotojų teisės. Taip pat turime ir vartotojus tinklo bendruomenę, kuri turi teisę naudotis visą tą skaitmeninę informaciją, kuri yra tinkle. Toliau, bibliotekos, jos irgi turi savo teisės. Kaip visą tai reikėtų įvertinti? Intelektinės nusavybės teisės yra susijusios su intelektiniu darbu, kuris uh, Um, ne visą laiką rinkoje vertinamas. Ir dėl to nyksta intelektinės profesijos. Šileris, Šekspyras, jie yra praeitis, dabartinė jaunoji karta nėra nusiteikusi e, dirbti intelektinį darbą. Dabar svarbiausia yra padaryti karjerą ir gerai uždirbti. šią vasarą arba rudenį mes norime pateikti savo pasiūlymo projektą. Ir paskui norėčiau ramiai su jumis aptarti kiekvieno pasiūlymo straipsnį, tam, kad būtų rasta tinkama pusiausvėra. Yra e, nemažai ir nacionalinių įstatymų, kurie, pavyzdžiui, nesiniai buvo priimti Ispanijoje arba Vokietijoje Taigi e, yra tų nacionalinių taisyklių, bet e, kartais jos yra tiesiog neveiksmingos. Google, Facebook nepritarė, nesilaiko nacionalinių taisyklių. Ir jos nori europinių taisyklių Europos vidaus rinkoje. tikiu europinės taisyklės, galbūt e, susilauktų pagarbos iš tokių įmonių pusės. Toliau audiovizualinės. Audiovizualinių paslaugų direktyva. Jūs esate susirūpinę dėl tos direktyvos. Aš žinau, kokie yra jūsų lūkesčiai. Žinau, ko jūs tikitės. Šiais metais mes pradėsime šios direktyvos peržiūrą. Tikrai labai norėčiau, kad ši peržiūra būtų ir baigta 2015 metais. Galbūt komisijos darbo programa nesuformuluota pakankamai ambicingai. Ko gero, ten kalbama apie 2016 metus, bet aš norėčiau, kad šios direktyvos peržiūra būtų baigta iki 2015 metų pabaigos. Na, o tuomet tarsiuos su jumis, ar reikėtų teikti pasiūlymą dėl direktyvos peržiūros, dėl naujos direktyvos versijos. Aš pats manau, kad reikia reformos, kad reikia naujos direktyvos. Ir aš tikiuosi, kad 2016 m. pirmą pusmetį galėsime pateikti pasiūlymą dėl reformos. Komisijos tikslas būtų per 2016 metus surenkti diskusijas Europos parlamente ir taryboje, paremtas mūsų pačių naujausių pasiūlymų. E, tikrai negalvokite, kad aš bandau viską užvilkinti, ne, tikrai taip nėra. Aš tikrai norėčiau, kad situacija būtų jau aiški 2015 metų pabaigoje ir kad 2016 metais mes galėtumėm parengti pasiūlymą dėl reformos bei jį pristatyti jums. Toliau kultūros ištekliai ir jų skaitmeninimas. Kultūros paveldo transformacija. Skaitmeninimas. Tai yra labai svarbu. Vis dėlto biudžeto galimybės e, ribotos. Kalbant apie Connecting Europe programą, tai skaitmeninimui Buvo labai sumažintas finansavimas nuo 9 milijardų iki 1 milijardo eurų, bet aš tikiuosi, kad bus galima pasinaudoti struktūriniais fondais, ne vien tik tais Connecting Europe. Taip pat tikiuosi, kad biudžete bus rasta papildomai lėšų tam, kad miestai ir savivaldybės galėtų užtikrinti kultūros paveldo skaitmeninimą. Jūs taip pat paminėjote ir komisijos pirmininko Junkerio planą. Paminėjote keletą svarbiausių dalykų. Na, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad komisijos pirmininkas Junker, taip pat visa komisija, o taip pat tikiuosi, kad ir Europos parlamentas prioritetą teikia skaitmeniniams investicijoms Aš tikiuosi, kad bus ne tik tiesiami geležinkeliai ir autostrados, bet kad bus kuriamas ir skaitmeninės infrastruktūros ir kad jų kūrimas būtų kofinansuojamas. Buvo surinkta konferencijų finansavimo klausimais, ten dalyvavo valstybės narės, savivaldybės, regionų komitetas, telekomunikacijų pramonės atstovai. Ir mes diskutavome apie tai, ką būtų galima padaryti jog ir kaimo vietovėse anksčiau negu kad suplanuota būtų įdėkta skaitmeninė infrastruktūra, ypač turiuomenį plačia juosti interneto e, ryšį. Tarėmės, e, iš kur gauti finansų. Dar vienas svarbus dalykas yra švietimas ir įgūdžiai. Mums ES rinkoje kiekvienais metais reikia 150 tūkstančių papildomų informacinių technologijų specialistų. Na, jų švietimas, rengimas yra valstybių narių nacionalinė kompetencija, bet aš norėčiau diskutuoti su valstybių narių švietimo ministrais ir skatinti parengti daugiau informacinių technologijų specialistų, skatinsiu juos ieškoti finansavimo. Mums tikrai tokių specialistų reikia. Mums taip pat reikėtų kelti mūsų piliečių skaitmeninės kvalifikacijas. Galbūt reikėtų sukurti tam tikrą e, voucher program, čekių programą bedarbiams kitiems rimtiniems asmenims, tam, kad jie galėtų dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, kad galėtų įgyti skaitmeninių kvalifikacijų. Galbūt e, įmonės tokius kursus galėtų organizuoti. Ir mes tokiems socialiai rimtiniams žmonėms išduosime tiesiog voucherus, kad jie kursuose galėtų dalyvauti, galėtų įgyti skaitmeninių kompetencijų, kurios yra svarbios, ar dirbant priekyboje, ar stovint prie e, parduotuvės kasos, ar apsiprekinant internetu. Pravers mums reikėtų užtikrinti, kad būtų keliama visuomenės e, kompetencija, kam, tam, kad, visuomenės, e, kad piliečiai gytų daugiau žinių apie tai, kaip naudotis kompiuteriais ir informaciniais technologijomis. Tiek iš mano pusės dabar laukiu jūsų klausimų. Jeigu jos neatsakysiu dabar, tai e, mano kolegos, mano kabinetas yra pasirinkęs jums pateikti daugiau informacijos raštų su daugiau visokių faktų. Tiek, ačiū. Eh, scusate, desidero informare che noi. Ačiū komisarui. Norėčiau Jūs informuoti, kad turime maždaug valandą laiko. Komisaras su mumis pasiliks iki penktos valandos. Dabar steiksiu žodį kolegai Libačka. Prašom. Bardzo dziękuję. Pani komisarz. E, Dėkoju. Gerbiamas e, komisijos nary, turėčiau du klausimus. Pirmiausia, tai jūs minėjote, kad reikia peržiūrėti audiovizualinių paslaugų direktyvą. Ar jūs neplanuojate taip pat skirti dėmesio tarptautiniam studijom naudojant modernės technologijas. Ar tai nepalengvintų bendradarbiavimą, tarp, bendradarbiavimo tarp mokslininkų? Kitas klausimas. Norėčiau paklausti dėl tipinių intelektinės nusavybės ir autorinių teisių sutarčių nuostatų, kurios susiję su muziejų, bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų e, turto skaitmeninimu. Pone Liur, prašom žodis Jums, klausimus klausime dviem etapais. Dėkui, ponė pirmininkė. Mm. Labą dieną, gerbiamas komisarė. Norėčiau paklausti štai ko. Ar komisija negalvoja, kad reikia panaikinti tą geopolitinį Europos kontinento blokavimą? Dėkoju ponas Trupul. Pane Triupel, ačiū pirmininkė, ačiū komisarui Ettinger už pasisakymą. Norėčiau pateikti keturis klausimus. Man yra uh, labai aktualus audiovizualinių paslaugų direktyvos klausimas. Manau, kad ta direktyva yra pasenusi. Reikia naujų apibriešių, reglamentavimo. Būtų įdomu sužinoti, ar ir jūs taip manote. Antra. Uh, Dėl tinklo neutralumo, kokios apibriešties čia siekiate? Jūs paminėjote beje ir Google. Būtų įdomu sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima išspręsti tą klausimą. Ir dar noriu pastirauti, kaip reikėtų užtikrinti Euronet finansavimą. E, grazie, kolega e, Adinolfi. Ačiū toliau kolega Adino, kolegė Adinolfi. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pateikti klausimą e, komisarui. Kaip ketinate bendradarbiauti su kitais komisarais? Tais atvejais, kai jūsų kompetencijos persidengia su kitų komisarų kompetencijomis. Mane taip pat labai domina e, intelektinės nusavybės teisų klausimas. Ypač e, kiek tai siejasi su audiovizualinių paslaugų direktyva. Jūs sakėte, kad dabar vertinate e, šią direktyvą, bet ką tai reiškia? Ką jūs konkrečiai darote? Taip pat Noriu pasirauti, kokie bus tolimesni komisijos veiksmai ir žingsniai. Toliau. Dar vienas man labai rūpimas klausimas. Aš esu iš pietų Europos ir noriu pasiteirauti, kaip komisija ketina išsaugoti e, ir tas mažas įmonės, kurios dirba audiovizualinių paslaugų sektorė, bet labai nukentėjo nuo krizės dėl intelektinės nusavybės teisės. Teisų, jūs paminėjote ir komisaro Ansip uh, žodžius. Šiuo metu intelektinės nusavybės teisės labai skiriasi, vidaus rinka yra fragmentuota. Uh, tai gal jūs galite patvirtinti, kad jūsų pasiūlyme e, e, bus apibrieštas ir public domain klausimas. Toliau dėl tarpininko atsakomybės. Be abejo, jie turi paisyti pagrindinių teisių Aš manau, kad reikėtų uh, užtikrinti uh, ir operatorių kontrolę, taip pat aktualu Italijoje. Taip pat noriu pasirauti, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad jaunimas įgys skaitmeninių įgūdžių, jeigu e, ne, jauni žmonės nedirba. Uh, Taip pat, kaip jūs skatinate e, skatinti e, kultūros sklaidą. Pažiūrėkime, kaip padarė e, Walt Disney. Jis perėmė brolių grimų pasakos motyvus ir senąją brolių grimų pasaką transformavo į kažką visiškai naujo. Ačiū. Aš tikiuosi, kad kiti kolegos kalbės trumpiau negu jūs dabar, kolega Maura. Dėkui, pirmininkė. Dėkui ponė Otingeri už jūsų pristatymą. Ar sutiktumėt su tuo, kad spaudos pluralizmas turi būti paremtas ir mm, skaitmeninio turinio platinimu internetu? Bet Ispanijoje, pavyzdžiui, yra įstatymai, kurie tą reglamentuoja ir yra gan kontroversiški, nes numato mokesčius e, skaitmeninio turinio platinimui internetu. Ką Jūs galvojate apie spaudos laisvę, apie pluralizmą e, ir apie ką galvojate apie visą tai, audiovizualinių paslaugų direktyvos peržiūro šviesoje. Mm. Paskutinis klausimas, ponė Serhien. Dėkui, gerbiamas e, komisarė. Manau, čia daug prio, e, yra svarbių prioritet, prioritetų, kai kurie kolegos jau jos minėjo. Kalbant apie e, teritorinę rinką, galbūt galėtume kalbėti apie Europos e, skaitmeninę rinką. Be to, ko gero, daugeliu atveju pasiteisintų e, įstatymai, kurie vienodai reglamentuotų skaitmeninį turinį, kad sukurtume skaitmeninę vidaus rinką. Ar galbūt šios dalykus būtų galima išspręsti parengiant papildomą direktyvą dėl tarp Atlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. Čia, ko gero, mūsų sėkmė priklausys nuo to, kaip mes dėrybose su amerikiečių partneriai sugebėsime apibriežti kultūros e, sritį, kultūros sektorių ir noriu paklausti, kiek audiovizualinis sektorius patenka į kultūros sektorių ir ar jis patenka į dėrybas su amerikiečiais, ar tos dėrybos kultūros rytyje audiovizualinio sektoriaus neapima. Kalbant apie e, mokymą ir reikalingas e, skaitmeninės žinias, tai jauni žmonės galbūt turi pakankamai žinių, bet uh, vyresni mm, piliečiai galbūt neturi pakankamai tų žinių, taigi kaip e, jūs ketinate užtikrinti, kad visi ES piliečiai mokėtų naudotis tuo skaitmeniniu turiniu. Kitas e, dalykas. Manoma, kad bus mm, ženkliai sumažintos Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos yra numatyti ir kiti mm, taupimo planai. O kaip tada su Euronet Plus ir kitais mm, numatytais projektais? Mes juos sugebėjome įtraukti 15 metų biudžetą, bet ar jūs galėsite užtikrinti, kad ir 16 metais, pažiūrėjau, Euronet Plus tinklas bus irgi finansuojamas. Pirmininkė, dabar žodis komisarui. Atsakykite į pateiktus klausimus. Komisija. Žino, kokie yra valstybių narių, taip pat ir parlamento lūkesčiai. Mes į tai atsižvelgdami pasirinkome savo prioritetus - sumažinti teisės aktų skaičių, o taip pat e, taisyklę supaprastinti. Čia noriu paminėti ir audiovizualinių paslaugų direktyvą. Ji šiuo metu yra perširima bandoma išsiaiškinti, ar, reikia, nu, ar reformas reikia, kokia yra dabartinė rinka, technologijos, kokie yra pokyčiai rinkoje. O taip pat mes e, tikriname, kur ta, kuriuose vietose ta direktyva yra pernelik sudėtinga, biurokratinė. Kur ją būtų galima supaprastinti. Mano šiandieninė nuomonė yra tokia, kad reikia reformos Kaip jau sakiau, mes tikimės, kad šios direktyvos peržiūra dar šiais metais atneš rezultatų, o jau kitais metais galėsime pateikti pasiūlymų dėl direktyvos atnaujinimo. Kaip žinia, yra privačių transliuotojų, aš su jais konsultuojuosi. Ir manau, kad tikrai labai svarbu dirbti sparčiai. Kitų metų kovo balandžio mėnesį komisija galėtų pateikti naują pasiūlymą, bet aš tikiuosi, kad darbai taryboje ar parlamente neužtruks porą metų, nes antraip mes pavėluosime. Informacinių technologijų srityje pokyčiai yra labai spartus, dėl to dėl naujos direktyvos reikėtų susitarti per metus, kiek manoma greičiau. Nes, kaip sakiau, technologijos labai sparčiai vystosi ir e, rinka labai sparčiai keičiasi. Taip pat, kaip jau sakiau, mes atliekame įvairius tyrimus, tam turime pakankamai lėšų biudžete. Mes e, norėtumėm kofinansuoti naujas technologijas pagal audiovizualinių paslaugų teisės aktus. Čia kalbu apie tokias paslaugas, kurias teikia viešieji transliuotojai, visuomeninio sektoriaus transliuotojai. Į audiovizualinės paslaugas nebuvo itin daug dėmesio kreipiama derantis dėl TTIP. Daugiausia buvo kalbama apie duomenų apsaugą ir vadinamai safe hub principą. Uh, Svarbiausia yra gerbti vieniems kitus. Kalbant apie televiziją, filmus, e, bibliotekas, aš tikrai nemanau, kad dėl to reikėtų dėrėtis ir TTIP kontekste, tokių įgaliojimų nesame gavę. Vis dėlto e, tokios paslaugos yra kultūrinė vertybė. Jeigu mūsų europinė kultūra nepasikeis, ir nepasiduos konkurenciniam spaudimui. Dabar dėl tinklo neutralumo. Buvo gauta nemažai pasiūlymų dėl apibrieščių. Tokių pasiūlymų gavome iš valstybių narių ir ar komisijos pasiūlymas. Europos parlamentas pateikė savo pasiūlymų. Na, o dabar labai svarbu pradėti dėrybas tarp tarybos ir parlamento. Esu nusteikęs ambicingai, tikrai norėčiau, kad taryba dar iki Velykų, tai yra dar pirmininkant Latvijai, mums suteiktų dėrybinius įgaliojimus. Aš tikrai labai gerbiu Latvijos ministrą ir visą ministeriją. Manau, kad tikrai šis klausimas pateko į geras rankas. Vėliau pirmininkausantis Luksemburgas taip pat yra labai kompetitingas. Esu tikras, kad mums pavyks rasti tinkamas formuluotės dėl tinklo neutralumo, išvengiant bet kokios diskriminacijos, užtikrinant aukštą, aukštus kokybės standartus. Ir taip pat reikėtų pagalvoti, ar giname tik visuomenės interesus, ar ir specialiųjų paslaugų teikimą. Turime užtikrinti visuomenės interesus. Pavyzdžiui, bandant išvengti gamtinių nelaimių, katastrofų, apsaugoti žmonės nuo katastrofų, tai čia mūsų visų interesai vienodi. Bet uh, Kalbant apie tinklus, tai e, nuomonės labai išsiskiria. Toliau. Jūs teravotės dėl Google. Kaip galime užtikrinti, kad Google nepažeidinės intelektinės nusavybės teisų? Arba pažvelkime į mūsų laikraščius, žurnalus. Ar rytoj mums dar iš viso reikės laikraščio? Vietinio laikraščio, regionų, regioninio laikraščio, ekonominiams klausimams ar kultūriniams klausimams skirto laikraščio. Akivaizdu, kad mums reikia turinio, bet ne paties popieriaus. Aš pats mielai skaitau laikraštį, bet štai mano sunus e, futbolo naujienas, sporto naujienas skaito tik tai savo planšetėje. Ir tai reiškia, kad e, labai e, mažėja skaičius ir tų žmonių, kurie užsisako laikrašius. Taip elgdavosi mano karto žmonės, bet jaunoji karta laikrašių nebeužsisako. Matome kad vis daugiau paslaugų yra teikiama internetu ir dėl to kyla pavojus laikrašių išlikimui. Reikia reaguoti dabar, po penkerių metų jau bus per vėlu. Kaip galime padėti žurnalistams, leidėjams, kaip galime stabilizuoti jų padėtį? Kokio instrumento mums reikėtų, koks instrumentas būtų pats teisingiausias, koks instrumentas uh, turėtų autoritetą ne tik ES viduje, bet ir už ES ribų. Ir čia noriu pasakyti štai, ką Vokietijoje ne visą laiką e, tinkamai veikia e, intelektinės teisės apsaugantis įstatymas. Galbūt Google pripažins tik europinius teisės aktus šioje srityje. Čia reikėtų bendradarbiauti už, su už konkurencingumą atsakingu komisaru ir imtis veiksmų, jeigu bus pažeidžiama europinė teisė. Jūs taip pat kalbėjote ir iškelėte ir mokytojų klausimą. Sakėte, kad reikia kelti mokytojų klasifikaciją. 40-mečiai e, mokytojai atsilieka nuo mokinių, kai kalbama apie e, planšečių naudojimą. Jie dažnai, e, mokytojai dažnai neturi išsilavinimo į tas rytyje. Jaunimas, vaikai, jauni žmonės mus toli pralenkia, jie žymiai geriau išmano informacinės technologijas. Taigi reikėtų atitinkamai kelti ir mokytojų kvalifikaciją. Nepakanka vien tik tais skatinti pramonės sektorių, mums reikia paruošti ir daugiau informacinių technologijų specialistų. mes taip pat atsiliekame nuo kitų pasaulio šalių. Kitos E, pasaulio šalis parengia e, sparčiau vystosi informacinių technologijų srityje negu kad mes. Toliau buvo kalbėta apie Euronet ir Euronews. Aš esu įsitikinęs, kad mes turime kurti europinę visuomenę, kai tik tais įmanoma. Pavyzdžiui, norėčiau paminėti užsienio kalbų mokymasi. Užsienio kalbų mokymasi reikėtų užtikrinti europinių lygmenių. Aš šiandien duosiu interviu Euronews ir ir į žurnalistų klausimus atsakysiu lygiai taip pat kaip čia. Mano e, tas interviu bus transliuojamas visame, e, visoje Europos Sąjungoje. Ir aš e, laikysiuos jūsų pozicijos. Aš tikrai bendradarbiausiu su komisare Georgijava ir darysiu viską, kad nebūtų sumažintas finansavimas tarpvalstybiniai tarp europiniai žiniasklaidai. Viską galime pasiekti, kai dirbame kartu vienoje komandoje. Aš dalyvauju, da, vadovauju DG Connect, kuris atsakingas už intelektinės nusavybės teisės. Uh, Taip pat yra dar vienas e, e, direktoratas, kuris atsakingas už vidinę komunikaciją, duomenų saugojimą. Abu šie direktoratai dalyvauja rengiant naujus pasiūlymus, komunikatus ir už tai tenka man atsakomybė. Jeigu kažkoks pasiūlymas yra susijęs ir su kitų komisarų kompetencija, pavyzdžiui, su teisingumo klausimais, vidaus rinkos klausimais ar e, pramonės reikalais, tai tuomet visam procesui, pavyzdžiui, dalyvauja kolega Ansip. Ir jis turi užtikrinti, kad vykdy, būtų vykdoma nuosekli politika darome viską, kad komisija laikytųsi vieningos pozicijos. Rytoj vyks du posėdžiai, kur dalyvaus e, įvairūs komisarai, bus kalbama apie vidaus rinkos klausimus. Tame posėdėje dalyvau 6-7 komisarai, aš būsiu atsakingas už TSM ir intelektinės nusavybės teisės. Mes vertinsime intelektinės nusavybės teisės iš teisinės pusės. Na, o vėliau aš apie viską informuosiu man pavaldžius generalinius direktoratus. Ir tokiuose posėdžiuose paprastai paaiškėja, kokie yra kitų komisarų lūkesčiai dėl intelektinės nusavybės teisių. Na, aš esu nusteikęs atvirai, ar bus direktyva ar reglamentas. Viskas priklausys nuo to, kaip giliai mes norime leistis į šį klausimą. Neturime nepamiršti ir subsidiarumo klausimų. Jeigu mes norime sukurti vienodas taisyklės visiems rinkos dalyviams, tai ko gero reikėtų teisiškai saistančią teisės akto. Na ir galiausiai dėl e, teismų reglamentuotojų. Man labiausiai patiktų, jeigu e, ES vidaus rinkoje būtų vienas reguliuotojas ir vienas teismas, bet aš suprantu, kad dar daug e, reikia nuveikti siekiant skaitmeninės vidaus rinkos. Be abejo, negalime reglamentuoti teismų ir e, reguliuojančių institucijų klausimų europinių lygmenių. Čia reikėtų siekti bendradarbiavimo. ISA, NAREK. NAREK galėčiau palyginti su ISA. Čia kompetencija skiriasi dėl harmonizacijos, dėl užduočių perėmimo. turi bendradarbiauti su 23 reguliavimo institucijas apjungiančią instituciją. Aš manyčiau, kad reikėtų stiprinti pagrindinės institucijos kompetencijas, bet turėtų išlikti ir nacionaliniai reguliuotojai. Ačiū. Molte grazie, komisario. Allora, noi... Komisarė, labai ačiū. Dar aštuoni kolegos norėtų pasisakyti ir pateikti klausimų, taigi visų prašyčiau kalbėti labai trumpai, nelgiau kaip pusantros minutės, nes kitaip nesuspėsime. Visų pirma, kolega Žilio, o paskui gramatikakis. Euh, Aš manau, kad jums labai puikiai dirbate, tikrai labai talentingai. Turėčiau tris klausimus skirtus autorių teisėms ir susijusiems su Prancūzija. Jūs sakėte, kad reikia e, perrašyti nemažai direktyvų, bet jei turėtumėt vieną tik direktyvą, kuri būtų skirta autorių teisėm, ar būtų galima joje kalbėti apie europinės autorių teisės? Turiu galvoje apie tinkamą kompensavimą autoriams už jų teisų naudojimusi ir ar tai galėtų būti europinės autorių teisės, o ne, pavyzdžiui, prancūziškos ar ispaniškos. Kitas klausimas - skaitmeninė darbo tvarkė, komisijai tai nemažas iššūkis ir parlamentui taip pat. Gal apie tai galėtumėt konkrečiau pakalbėti? Ir dar vienas dalykas, parlamentas ir komisija, kaip mes galėtume, žiūrint iš teisinių pozicijų, užtikrinti kūrybą Europoje ir taip pat naujų technologijų e, teisės Europoje. Čia turiu galvoje taip pat ir paveldą, europinį kultūros paveldą. Dėkui, gerbiamas komisarė, ir dar kartą sveikinu Jūs. Gramatikakis, prego. Ponas Gramatikakis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi išklausęs to, ką pasakė komisaras, taip pat malonu, kad šiandien jis čia apsilankė. Paminėjo daug svarbių dalykų, nurodė aiškius laiko terminus ir visa tai mums yra labai naudinga. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie intelektinės nusavybės teisės. Manau, kad čia atsiranda priešprieša tarp kuriejų ir tarp naudotojų. Dažnai tai priklauso nuo techninių dalykų. Kiekvienas kuriejas nori gauti kaip įmanoma daugiau pelno iš savo darbo, bet jūs jau paminėjote, su kokiais sunkumais čia yra susidurima. Sunku yra rasti pusiausvyrą tarp visų skirtingų žaidėjų ir visų skirtingų faktorių. Čia turime ir kuriejus, ir paslaugų teikėjus, ir e, spausdintojus, skelbėjus ir panašiai. Tad visi čia atlieka savo vaidmenį. Kila klausimas, kaip rasti tą reikiamą pusiausvyrą. Ir kaip nustatyti tarpininkų vaidmenį. Dėkoju. Dėkoju, e, ponas Kučiuk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, už tai, kad šiandieną apsilankėte. Aš norėčiau e, dar kartą pabrėžti, kad pagal statistinius duomenis, kuriuos e, pateikė komisija, yra trūksta ICT sektorio maždaug 700 tūkstančių žmonių. E, dėl to komisija ėmėsi veiksmų ir buvo sukurta koalicija skaitmeninių darbų. Vis dar dėja netitinka e, siūlomi įgūdžiai ir poreikis skaitmeninėje rinkoje. Dėl to reikia imtis tolesnių priemonių. Kokios bus tos tolesnės priemonės, kurių jūs komisarė imsitės? Ačiū. Mišels. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komisarui už pasisakymą. Visiškai neseniai e, šiame e, komitete mes kalbėjome apie pranešimą dėl e, filmų šiame skaitmeninėme šimtmetyje. Tik 1,5 procento Europos kino paveldo yra suskaitmeninta. Kaip Jūs manite, ar čia reikėtų supaprastinti teisę? Tai mums padėtų uh, ir sumažinti kaštus ir sugaišti mažiau laiko. Labai svarbus, svarbu uh, uh, filmus archivuoti. Filmai yra gyva istorija. Jūs pats paminėjote apie Europos, paminėjote Europos visuomenės interesus, manau, kad tai irgi yra Europos visuomenės interesas. Taip pat, ką konkrečiai komisija mano apie teisę supaprastinimą ir intelektinės nusavybės teisių harmonizavimą? Kokie yra jūsų konkretus planai? Aš manau, reikia kalbėti ne vien tik tais apie transakcijų kaštus. Mums visų pirma reikia harmonizuoti intelektinės nusavybės teisės, kalbant ir apie dabartinių filmų kūrimą ir sklaidą. Dėkuoju toliau kolega Vente. Panie komisarzu, dziękujemy za te prognozy, plan. Dėkui, gerbiamas komisarė. Dėkojame, kad pristatėte ateities planus. Visi žinome, kad 87 procentai kino, film, e, kino teatrų turi skaitmeninę įrangą, bet e, kai kuriuose valstybėse dar 300 kino teatrų tokios įrangos neturi pavyzdžiui, Rumunijose, Rumunijoje ar kai kuriuose kitose valstybės narėse, tai yra maži kino teatrai mažose miestuose, bet jie e, praktiškai yra labai svarbus, nes tai yra vienintelė galimybė e, žmonėms prieiti prie kultūros. Ir tokių kino teatrų skaitmeninimas, skaitmeninės įrangos į tokius kino teatrus atvežimas kainuoja labai daug. Ir norėjau paklausti, ar komisija nenumato, pavyzdžiui, iš medija programos lėšų, skirti lėšų kinoteatrams, tokių kinoteatrų e, įrangą pakeisti skaitmeninę, kad netektų jų uždaryti. Adrojevski. Labai ačiū. Ponas Trojevski. E, e, gerbiamas komisarė, norėčiau pasveikinti jūs tokiais ambicingais planais. 15 metams netaip lengva bus juos įgyvendinti, taigi laikome kumščius. Turėčiau keletą klausimų. Pirmiausia, e, tai reikalingų teisės aktų prieimimo tempas, nes gyvenimas, kaip ir bėga pirmin, o mes su savo teisės aktais atsiliekame. Kopernikas, Galilėjus ir kitos programos yra suplanuotos tik iki 20 metų ir ar jūs planuojate tą atotrukį tarp teisės aktų ir realios, realaus gyvenimo sumažinti? transatlantinę prekybos ir investicijų e, partnerystę. Kokios išimtis e, čia ketinate numatyti kultūros sektoriui? Toliau. Trečiasis klausimas. Tarptinklinio ryšio kaštai. Ypač jaunimui e, tie kaštai yra labai svarbus dalykas. Ar ketinate kaip nors ženkliai sumažinti tarp, tarp tinklinio ryšio, ryšio kainą? Ir kaip jau minėjau, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės įgyvendinant Jūsų planus. Dėkui toliau, Julie Ward. Um, Labai ačiū, komisarė. Tai tikrai sudėtinga techninė tema. Mano klausimas yra filosofinis ir labai rimtas. Jūs esate skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisaras. Man įdomu, kaip skambėtų tas portfelis, jei tie žodžiai būtų sukeitėjai. Būtumėte komisaras atsakingas už visuomenę ir skaitmeninę ekonomiką. Aš labai daug girdžiu apie rinkas, kultūros sektorių, techninės taisyklės ir reglamentus, bet nedaug girdžiu apie žmonės ir visuomenę. Čia e, e, kalbam apie kibernetinį saugumą ir žmonės kaip vartotojus, bet e, man atrodo, kad šiek tiek užmirštami kiti aspektai. Kai kalbate apie kultūros sektorių, jūs kalbate apie praeitį, kalbate apie išsaugojimą kultūros, apie jos apsaugą, bet nekalbate apie tos kultūros tyrinėjimą ir kūrimą. Norėčiau e, sužinoti, ar jūs neketinate ieškoti daugiau pusiausvėros, kad e, čia labiau būtų atsižvelgiama į visuomenę. Ačiū. Dėkoju, Džiulį, dabar Kodevskiai. Ponas Krasnodelskis. Dėkui, pirmininkė. Žinau, kad lenkiškas pavardės labai sunku ištarti ir kai mes išgirstam, mm, tai net nesam tikri, ar čia mūsų pavardė, ar kieno nors kito sakoma pavardė, bet bet kuriuo atveju lenkų kalba labai graži ir aš džiaugiuosi turėdamas galimybę kalbėti gimtają kalbą. Aš galėčiau kalbėti vokiškai, angliškai, bet kalbėsiu lenkiškai. Ir dabar norėčiau pateikti jum klausimą. Pirmiausia, tai bendro pobūdžio klausimą. Netaip seniai Europos spaudoje buvo paskelbta, kad Suomija nusprendė, kad vaikai mokyklose nebėra šis ranka. Ir rašymui naudosis tik kompiuterio klaviatūra. Šis pavyzdys rodo, koks svarbus mūsų gyvenime tampa internetas. Aišku, technologinė pažanga yra geras dalykas, bet kartais jinai gali riboti mūsų galimybės skaitmeninimas ne visuomet duoda naudos kultūrai. Jis gali turėti ir neigiamų padarinių. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kas vyksta socialiniuose tinkluose. Lenkijoje dėl to viešieji debatai labai nuskurdo. Ir norėčiau paklausti jūsų štai ko, kadangi jūs atsakingas už šią sritį tradicinis kultūrinis paveldas. Turiu galvoje knygas. Knygų niekuo negalime pakeisti. Turiu galvoje mokytojų aiškinimus, mokytojų medžiagos dėstymą. Tai, ką sako žmogus, to jokia technologija negali pakeisti. Aišku, kad svarbu galėti mokėti naudotis visomis technologinėmis naujovėmis ir jūs esate už tai entuziastingai pasisakęs, bet manau, kad tradicinės paskaitos, tradicinis knygų skaitimas ir tradiciniai kultūriniai dalykai yra labai svarbus. Dėl to mes turime juos išlaikyti. Turime išlaikyti, išsaugoti, e, pavyzdžiui, kokybišką spaudą. Ir šią prasme tai galim imti pavyzdį iš Vokietijos. Skaitmeninė rinka. Neužmirškime, kad ir jinai turi savo ribo, kad ir jinai yra ribota turi savo trūkumus. Kitas klausimas. Jūs kalbėjote apie autorių teisės. Esame susilaukę įvairių prašymų įvairių komentarų, iš kurių aišku, kad bijomasi, kad sumažės autorių teisių e, gynimas nacionalinių lygmenių. Bijo, kad Europos kinematografinėje rinkoje įsigalės JAV kuriejai ar panašus dalykas atsitiks knygų rinkoje, kai stiprus agentai pradės dominuoti toje rinkoje ir dėl to nukentės Europos kultūrinė įvairovė. Taigi norėjau paklausti jūsų, ar rengdami naujas direktyvas atsižvelgėte į šiuos dalykus, atsižvelgėte į tai, kad reikia išlaikyti kultūros vertybės ir kultūros įvairovę. Dėkui, kolega Diekonų. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu și eu, în aceeași măsură. Dėkui, ponė pirmininkė, savo ruoštų. Norėčiau išsakyti, kad panašiai galvoju, kaip prieš mane kalbėjęs kolega. Aš bijau to tokio technologinio fanatizmo, technologinių naujovių vaikymosi, paminant tradicinę kultūrą. Mes kalbame apie knygas ir kalbėdami apie knygas, kalbėdami apie skaitmeninės knygas, dažniausia minime technologinį aspektą ir užmirštame tų knygų turinį. Noriu čia prisiminti, klausimus, kai vyko jūsų klausimai prieš paskiriant jūs komisaru, man tada labai didelį įspūdį paliko jūsų pasisakymas, jūs kalbėjote apie mm, savo jaunystę ir kokią įtaką jum kaip jaunam žmogui padarė kinas. Ir aš manau, kad dabar mes modernizuodami e, kino e, sektorių turime neužmiršti, kaip svarbu išlaikyti e, tas tradicinės e, kultūrinės vertybės, tradicinį kiną, tradicinės knygas, tradicinę spaudą. Norėčiau paklausti štai ko. Europos kino forumas. Mano nuomonė, tai kaip E, koks nors e, tas Europos kino forumas, apie jį visi turime labai mažai informacijos, nelabai įsivaizduojame, e, kas jis toks, ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti. Labai ačiū, komisarė. Išgirdome daug klausimų. Suteikiu žodį jums. Prašom, komisarė. Mes turime 20 minučių. Ačiū. Aš esu įstikinęs, kad Europos filmas gali turėti ateitį. Mes turėtumėm derinti savo strategiją su valstybėmis narėmis. Turime parengti optimalią strategiją. Europietiški filmai yra kultūros paveldas. Ir čia norėčiau paminėti, kad būtina, kad valstybės narės skatintų filmų kūrimą. Tokie veiksmai reikalingi ir europinių lygmenių. Čia noriu paminėti ir visuomeninį radiją. Kai kurias daugelio valstybių narių veikia valstybinis radijas, kuris finansuojamas iš biudžeto, ne vien tik tais iš pajamų, iš pajamų už reklamą ir tokia dviguba sistema veikia ne, vienus, ne vienerius metus, kai viena vertus būdavo gaunama pajamų iš reklamos, kita vertus iš biudžeto. Bet būtina, kad toks visuomeninis radijas veiktų kokybiškai. Ir būtų labai gerai, kad ir visuomeninis radijas siektų to paties. Ne vien tik tai siektų e, kiek įmanoma daugiau klausytojų, bet E, keltų ir savo laidų kokybę. Jūs išreiškite susirūpinimą dėl to, ar technologijose neslypi, neslypi ir pavojus. Taip, be jokios abejonės, bet aš nemanau, kad mes galime uždrausti techniką mes galime paremti technologijų vartojimą tam tikromis tais, taisyklėmis. Pavyzdžiui, prieš aštuonerius metus nebuvo iPhone'ų, o dabar yra. Ir aš galiu lažintis, kad revoliucija dar labiau paspartės. Per ateinančius penkerius metus bus daug naujų išradimų tiek daug naujovių, kiek buvo per pastaruosius dešimt metų. O dabar tiek pat naujovių bus per ateinančius penkerius metus. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kas darosi tyrimų laboratorijose, jeigu pabendrautumėte su jaunaisiais mokslininkais, tai pamatytumėte, kokie jie yra kūrybingi. E, ir beje, kad pastebėtumėt ir tai, kad jie, e, jiems yra reikalingos e, finansinės lėšos. Bet, kaip jau sakiau, technologijos vystosi labai sparčiai, o mūsų užduotis yra sukurti atitinkamas taisyklės. Kaip, pavyzdžiui, galima būtų apsaugoti jaunimą. Ši tema bus aktuali, e, e, kalbant apie audiovizualinių paslaugų direktyvos e, peržiūrą, reformą. Nepilnamečiai neturėtų turėti paprastai prisijungti prie pornografinių puslapių arba e, skaityti e, e, nusikalstamą turinį. Jaunimą reikia apsaugoti. Yra būtina jaunimo apsauga ir tai bus tikrai mūsų prioritetas reformuojant audiovizualinių paslaugų direktyvą. Dėl planšetinių kompiuterių uh, ir skaitimo įgūdžių. Dėl skaitimo aš nesu susirūpinęs. Ar jūs skaitote laikraštį, ar skaitote tekstą planšetę, tai yra tas pats. Bet rašymas ranka, štai kur yra problema. Rašymas ranka jungiant tarpusavį raidės, jaunoji karta gali to nebemokėti. Viena vertus, rašymas ranka yra kultūros paveldas. Žmogus, kuris rašo, turi labai intensyviai galvoti. Įsivaizduokite, kad jūs rašote laišką arba kažką uh, užsisakote, rašote, už, rengiate užsakymą ranka ir jūs uh, intensyviau galvojate, negu kad uh, rinkdamas tekstą kompiuteriu su visa kompiuterinė pagalba. Gal viskas skamba ir konservatoriškai, bet konservatyviai, bet aš tikrai pasisakau už tai, kad mokyklose nuo pirmos klasės mokiniai būtų mokomi rašyti ranka. Tai yra svarbus įgūdis ir jauni žmonės turi tą įgūdį išsaugoti. Galbūt po 20 metų situacija ir pasikeis, bet ir darbiniuose procesuose yra svarbus gebėjimas rašyti ranką, pavyzdžiui, kolegai kokį raštelį parašyti ir padėti ant stalo. Taigi, manau, kad e, valstybės narės to turėtų, į tai turėtų atsižvelgti. Valstybės narės yra atsakingos už švietimą, bet jos lengva ranka neturėtų atsisakyti rašymo įgūdžių skatinimo e, mokyklose. Taip aš pasisakau už europinį intelektinės nusavybės teisų apibrėžimą, bet klausimas kyla štai koks, kaip toli galime eiti. Jeigu poetas ar koks muzikantas e, Baden-Württemberge ar Šveicarijos Alpėse e, išranda kažkokią dainelę, kur yra šlovinamas uh, Švabijos miškų grožis, tai tokios dainelės niekas nepirks kokioj Latvijoje ar Lisabonoje, niekam ten tai nebus įdomi. Taigi reikia pagalvoti, kokia yra vartotojų arba naudotojų, vartotojų rinka. Čia svarbu vadovauti subsidarumo principu. Mes nenorėtumėm europinių vertinimo taisyklių. Uh, mes ko gero turėtumėm apsiriboti tik tokiais intelektinės nusavybės kūriniais, kurie turi tarp valstybinę reikšmę. Pavyzdžiui, jeigu jūs apsilankysite YouTube puslapyje, ten galite, e, iš ten galite parsisiųsdinti praktiškai visus muzikos kūrinius ir nieko už juos nemokėti. Bet jūs galite įsigyti ir kompaktą su tuo pačiu muzikiniu kūriniu. Bet jeigu jūs nelegaliai parsisinčiate e, tokį kūrinį, tai jūs padarote, jūs pažeidžiate teisę, bet rinka išlieka stabili. O jeigu, pavyzdžiui, jūs nusiperkate muzikos prekių parduotuvę kažkokį muzikos kūrinį ir paskui padarote jo, jo kopiją. Aš manau, kad mes YouTube ir Google turime įpareigoti, kad vartotojas kažką mokėtų, kažką susimokėtų ir parsisiųstindamas kažkokį kūrinį, muzikinį kūrinį. E, svarbu, kad tinkamą atlygį gautų ir rašytojai, poetai, muzik, muzikantai. Jeigu to nepadarysime, tai jaunoji karta karta, jaunoje kartoje nebus tokių žmonių, kurie norės užsimti intelektinę kuriamąją veiklą. Juk altruistų yra labai nemažai, daugelis yra egoistai, bet visiems reikia pagalvoti, kaip, patiem, pat, pat, kaip išgyventi, kaip išmaitinti vaikus, kaip padaryti beje ar karjerą, tai irgi yra svarbu. Mes norime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir švietimo srityje, specialistų rengimo srityje. Mes turime išsiaiškinti, koks yra e, IT tai specialistų poreikis, koks jis bus 2020 ar 2030 metais, e, kiek e, vietų dabar yra universitetuose, kiek jų reikės kaip būtų galima sukurti daugiau studijų vietų, tam, kad būtų galima atsižvelgti į rydienos ekonominius poreikius. Galima būtų skatinti ir kitus, um, kitų šalių piliečius atvykti pas mus. Pavyzdžiui, jaunuolis iš Mumbajaus nevaž, nenori važiuoti į uh, ES, nes čia nėra vieningos rinkos, e, e, veikia 28 skirtingi taisyklių rinkiniai. Ir iš tikrųjų kyla per nelik daug e, biurokratinių suvaršymų. Indui yra paprasčiau nuvykti į JAV, nes ten yra naudojama tik viena kalba, ten yra sukurta veiksmingą vidaus rinką. Aš manau, kad sukurta vidaus rinka į tą sektorį mus padėtų pritraukti daugiau specialistų iš kitų šalių. Jūs taip pat sakėte, kad mes imamės tokių darbų per vėlai. Jūs teisi? Mes turime daryti viską, kad darybos netruktų trejus metus, kad mandatas būtų e, išduotas anksčiau. E, komisarė Reding pateikė savo pasiūlymą dar 2012 metų pavasarį, bet liki šiol niekas nepadaryta, viskas stringa taryboje. Iki Snowden bylos valstybės narės netgi nebuvo įstikinusios dėl europinių taisyklių reikalingumo asmens domenų apsaugos rytyje. Mes turime išnaudoti dabartinį pagreitį. Aš neseniai teiravausi ministrų, jų klausiau, ar jie yra pasirengę pritarti e, skaitmeniniai vidaus rinkai. Ir vienos šalies ministras, kuris yra atsakingas už skaitmeninimą, o taip pat ir ekonomiką, mano, kad jo svarbiausios užduotis laukia taryboje, taip pat ir bendradarbiaujant su jumis. Kitaip mes nieko nepasieksime. Aš manau, kad reikia skaitmeninės strategijos. Čia reikia daugiau veiksmų europinių lygmenių, nes kitaip Google akise nebūsime autoritetas, Google tikrai negerbs 28 e, fragmentuotų rinkų. Toliau TTIP. Jūs kalbėjote apie filmus, žiniasklaidą, e, švietimą, elektroninę kultūrą, elektroninės bibliotekas. Tai yra svarbus dalykai. Šie aspektai yra susijęs su visuomenės interesais, kultūra. Tai yra svarbu. Ir e, turiu pasakyti, kad mūsų anksčiau gautose įgaliojimuose dėrėtis dėl TTIP nėra įtrauktas kultūros sektorius. Toliau dėl tarptinklinio ryšio paslaugų. Šios paslaugos yra būtinos. Bendroje vidaus rinkoje negali būti e, mokesčių už tarp valstybinius skambučius. Štai Vokietijoje, jeigu jūs iš Acheno norite paskambinti e, į kitą e, Vokietijos kraštelį, tai e, e, jūsų skambutis e, nukeliauja 500 km atstumą, bet jeigu jūs iš Acheno norėtumėte paskambinti į Malmedy miestelį, atsiprašau, Belgijoje, tai atstumas būtų tik 30 km, bet jums tektų sumokėti žymiai brangiau. Dar Napoleono laikais buvo nubrėžtos valstybių sienos, jos buvo braižamos po vienos kongreso e, Versalio susitikimo, bet anomet nebuvo pagalvota apie tarptinklinio ryšio paslaugas. Anomet e, e, laiškai būdavo perdodami pašto karveliais, gabenami arkliais ir e, tikrai nebuvo atsižvelgta į dabartinius poreikius, dabartinius interesus. Beje, toks pavadinimas kaip skaitmeninė ekonomika ir visuomenė buvo mano idėja. Aš manau, kad reikia kalbėti ne vien tik tais apie ekonominius dalykus, bet ir apie socialinius dalykus. Ir dabar vyksta ne vien tik tais technologijų revoliucija, bet ir socialinė revoliucija. Kyla daug įvairių pavojų. Pagalvokime apie WhatsApp, Twitter, kitus socialinius tinklus. Čia reikia užtikrinti asmens domenų saugumą ir visuomenės saugumą. Ačiū, pirmininkė. Komisario, e, miskuzo. Komisarė, norėčiau e, atsiprašyti kolegos Morgano, kuris pažadėjo kalbėti labai trumpai, bet pamiršome jam suteikti žodį. Taigi, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Jūs nekartą kalbėjote apie um, būtinybę paspartinti visus darbus susijusius su audiovizualinių paslaugų direktyva. Taip pat jūs kalbėjote apie intelektinės nusavybės teisų reformą. Sakėte, kad e, jeigu nedirbsime sparčiai, tai e, svarstomi teisės aktai pasens dar net nepatvirtinti. Dėl TTIP, dėl šio susitarimo šiuo metu vyksta darybos. Manau, kad e, reikėtų išsiaiškinti, ar naujoji direktyva dar pasirodys iki šio sustarimo sudarimo ar ne. Tikrai turime būti pasiruošę viskam. Juk galime, gali atsitikti, ir taip, kad kils įvairių kliučių, kuriams nebūsime pasiruošę. Koks vaidmuo tenka e, kūrybiniai pramoniai, kultūros pramoniai Europos Sąjungoje? Europos parlamento nariams tai yra labai svarbu. Šiame sektorija dirba apie 5 milijonus europiečių sukūrėma daug e, BVP. Ačiū. Komisarė, gal labai trumpai galėtumėte atsakyti. Taip. Spartesnės diskusijos nereiškia paviršutiniškų diskusijų, jos gali būti ir gilios. 2012 m. pirmą pusmetį buvo patvirtintas domenų apsaugos reglamentas Ir per paskutinį pusmetį taryba padirbėjo daugiau negu kad prieš tai e, per dviejus metus. Arba dar vienas pavyzdys. Dėl TSM, telekomunikacinių paslaugų vidaus rinkos direktyva. 2014 m. balandžio e, ar gegužės mėnesį parlamentas patvirtino savo poziciją bet taryba likščiol dar nepatvirtino darybinių įgaliojimų, nors prabėgo beveik vieneri metai ir taip neturėtų būti. Taigi viskas vilkinama ir mes to savo nebegalime leisti. Jeigu taryba būtų dar rugsėjį e, suteikusi darybinius įgaliojimus, mes jau gal šiandien turėtumėm e, kompromisą dėl tinklo neutralumo bet niekas, viskas stringa taryboje. Aš manau, kad reikėtų e, dirbti ir nuodugniai, ir sparčiai dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos. Tikrai tikiuosi, kad peržiūra bus baigta iki 15 metų pabaigos, o kitų metų pradžioje pateiksiu pasiūlymą dėl reformos. ir tikiuosi, kad galėsime padiskutuoti apie naują turinį, atsižvelgdami naujausias tendencijas rinkoje. Ir tikiuosi, kad ta nauja direktyva bus patvirtinta ne dar po dviejų metų, bet kiek įmanoma anksčiau. 2016 metų pabaigoje ar 2017 pradžioje tikiuosi, kad jau turėsime naują direktyvą. Labai ačiū ir iki pasimatymo. Ačiū komisarui už tai, kad paisėte jums skirto kalbėjimo laiko ir kad taip išsamei atsakėte į klausimus. dėl kultūros sektoriaus įtraukimo į TTIP. Na, e, e, į tai galėsime pasigilinti ateityje. Ačiū už tai, kad jūs paminėjote ir kad būtina apsaugoti nepilnamečius besinaudojančius internetu. E, vasario mėnesį bus organizuojama saugaus interneto uh, diena, tai bus proga atkreipti visų mūsų dėmesį į šios klausimus. Dar kartą labai ačiū e, komisarui ir linkime jums gero darbo.